Okay, colleagues. Um, good morning, everybody. I suggest that we. Labas rytas visiems. Siūlau pradėti posėdį. Kol kas nėra daug kolegų, tačiau pranešėjas yra, bent vienas šešėlinis pranešėjas taip pat jau 10 minučių po devintos. Ir pirmasis mūsų darbo tarkės klausimas yra teisė turėti advokatą vykstant baudžiamam procesui ir teisė susisiekti po sulaikymo. Pranešė yra ponia Elena Antonesku. Ir šiandien turime apsvarsyti pakeitimus. Čia yra trečiasis žingsnis įgyvendinant proceso teisų gairias patvirtintas taryboje 9 metais. Kaip galbūt pamenate, mes nusprendėme visą paketą suskaidyti į kelias dalis. Pirmas žingsnis buvo teisė vertimą ir raštų ir žodžių baudžiamajame procese. Antra dalis buvo teisė informacija baudžiamajame procese. Šie du, šios dvi dalis jau a, pabaigtos. Dabar ponė Antonesko pranešimo projektą pristatė vasario mėnesį ir pateikta daugiau dar 133 pakeitimai. Teisės tarnyba e, parengė nuomonę mūsų prašymų dėl pasiūlymo neteikti e, įrodymų pažydžiant gautų pažydžiant direktyvą, taip pat laikantis sutarčių ir teisės priemonių ir laikantis ES žmogaus teisų ir konvencijos ir hartijos. Ir dabar prašau pranešėjos leidimo juos išklausus, e, išklausus pakeitimų pristatymų, suteikti žodį teisės tarnybai prieš keičiantis nuomonėmis dėl pakeitimų. Matau, kad pranešėja linksi. Taigi pirmiausia, suteiksiu žodį pranešėjai, poniai Antonesku. Mulțumesc, doamnă președinte, așa cum ați menționat. Ačiū, ponia pirmininkė. Aceea am considerat că ar fi util ca înainte de votul uh, orientativ să organizăm o discuție. Aš manau, kad geriausia būtų. Posibilitatea serviciului juridic. Uh, Aptarti pakeitimus prieš orientacinį balsavimą. Pirmiausiai norėtume suteikti žodį teisės tarnybai pateikti nuomonę dėl 10 straipsnio antros dalies ir direktyvos trečiosios dalies. Šios dvi dalis numato taisyklės dėl įrodymų surinktų pažydžiant teisę turėti advokatą. Pirmiausia, noriu padėkoti kolegoms, kurie dirbo kartu su manimi ir pateikė daug pakeitimų norėčiau visus informuoti, kad aš pasistengsiu rasti, kad galima geresnius kompromisus. Pirmiausia, norėčiau pakalbėti apie pakeitimus, aptarti kolegų pakeitimus iš eilės kiekvienam straipsniui. Kai dėl taikymo srities, antrasis straipsnis, turime 85 pakeitimą, kur sakoma, kad aišku, dėl aiškumo priežasčių turėtume pasakyti, kad dabartinė direktyva turi būti taikoma, kuomet asmuo asmeniui nesuteikiamas kažkokios teisės. E, žodžio ar arba panaudojimas šiame sakinyje gali kelti sumaišti ir gali leisti, nu, priversimas interpretuoti e, e, tas rapsi taip, kad tos taisyklės taikymas tada tik tai, kai asmuo asmo yra areštuotas. Na, o trečiajame straipsnėje matytos sąlygos, kuomet e, kaltinamasis turi gauti teisininko pagalbą. pagalbą. Pane Latford pateikė pakeitimą, kuriame siekime patikslinti tą faktą, kad dabartinė direktyva neapima preliminarios apklausos policijoje ar teisėtvarkos institucijose iš karto po to, kai asmuo buvo areštuotas kalbama apie apklausą, kurio tikslas yra nustatyti, ar turi būti tyrimas ar ne. Ir šis aspektas yra aptartas e, detaliai mūsų komitete ir e, yra pakeitimo, kurį aš pateikiau objektas. Aš pritariu šiam pakeitimui, tačiau aš manau, kad jis turėtų būti konstatuojamoje dalyje, o ne e, pagrindinėme tekste teisė turėti advokatą vykstam baudžiamam procesui yra e, minima 90-ąjame pakeitime, kur sakoma, kad, e, kad kaltinamasis turi teisę į teisininko pagalbą iš karto, bet kokiuose aplinkybėse. Palyginti su pozicija pradėjame tekste, kur valstybės narės turėtų tiesiog užtikrinti, kad tie asmenys turėtų teisę gauti teisininko pagalbą. Taigi šis pakeitimas susijęs su skirtumu dviejų požiūrių, tai yra galimybės ir teisės skirtumas. Ir šis sprendimas išsprendžia tokią problemą. Kai kurie kolegos norėjo įtraukti e, terminą oficiali apklausa. Aš noriu pasakyti, kad nepritariu tokiam e, tokiam terminui dėl to, kad e, kai dėrėjomės dėl antrosios direktyvos pagal kelio gairias, dėl teisės informaciją, kalbėjome apie poreikį įtraukti terminą oficialią apklausą, o dėl nuseklumo priežasčių su antraja priemonė ir dėl priežasčių susijusių su tokiamis situacijomis, kuomet kaltinamasis gali atsidurti, kuomet e, policija tyria jų veiksmus. Manau, kad oficiali apklausa neturėtų būti minima, nes gali būti vykdomos vairios apklausos. 106 pakeitime pone Latford siūlo štai, kad nedėlių nusikaltimo atvejais įtariamasis turėtų turėti teisę į teisininką, teisininko pagalbą telefonu. Čia, manau, galime įtraukti tokią galimybę. Manau, kad ši galimybė turėtų būti numatyta konstruojimo dalyje vėlgi. Ir tik tai toje situacijoje, kai nėra pavojaus, jog bus e, vykdomas e, persikėjimas, nėra teismo posėdžio ir e, netimavo teisę į la, laisvę, neribojama laisvė įtariama. E, kai dėl ketvirtojo straipsnio, kuomet, kur kalbama, kad visi tyriamieji aktai ar e, įrodymų rinkimo veikla, kuomet įtariamojo dalyvavimas yra reikalingas, ir tai na, daro įtaką įrodymų rinkimui. Pateikta keletas pakeitimų. Yra sąrašas, kur išvardėme visi įrodymų rinkimo būdai. Yra, e, tai galbūt būtų problemos sprendimas, tačiau aš tam nepritariu. Ir manau, kad reikia detaliau dar aptarti šį aspektą. Aš tikiuosi, kad galėsime rasti kompromisą. Be to, norėčiau pasiūlyti kompromisą dėl teisininko galimybės patikrinti, kad sulaikymo sąlygos yra tinkamos, nes daugelis pakeitimų pateikta šią temą. Manau, kad galime rasti tinkamą sprendimą šiuo klausimu taip pat, kad teisininkas galėtų galimybę apsilankyti sulaikymo vietoje ir užtikrinti, kad tai nevyktų be iš ankstinio leidimo. Kai jau areštavimo e, sąlygų, tai tikiuosi, kad rasime kompromisą dėl <clears throat> pažeidžiamų grupių ir vaikų. Dėl konfidencialumo, tai yra esminis šios direktyvos taip pat aspektas kolegos pritarė visiškam konfidencialumui e, informacijai keič, apsikeičiamai tarp kliento ir teisininko. Arba e, galbūt galima numatyti tam tikrų išimčių, jeigu galima manyti, kad e, advokatas susijęs su įtariamo įvykdytais nusikaltimais. Arba yra pavojus e, žmonių gyvybei. Tačiau aš reikalauju, kad liktų e, visiško konfidencialumo nuostata, nes turime suvokti, kad turime rasti gerą darybų poziciją daryboms su taryba, kai dėl išimčių tai yra pateikta nemažai pakeitimų taip pat, kad išimtis turi būti pateisinamos e, konkrečių e, bylos sąlygų. Išimtis gali būti suteiktos e, nepriklausomos teismo institucijos, pati, kai jos patiktos raštu. Na, manau, kad čia irgi galima rasti tinkamą kompromisą. Kai dėl atsisak, teisės atsakyti teisininko paslaugų pateikta taip pat pakeitimu pranešimas turi būti pateiktas raštu, o kaltinamasis ar įtariamasis turi pareikšti, kad atsisako teisės į advokatą. E, tai gerai suvokdamas, o direktyva turi būti vykdoma po to, kai toks e, atsisakymas yra patenkintas. Dešimtas straipsnis. Čia aš paprašiau teisės tarnybos nuomonės dėl jo. Mes dar turėsime e, progą išklausyti teisės tarnybos išvadų. E, esminė nuostata yra susijusi su antraja dalimi, pagal kurią valstybės narės turi užtikrinti, kad, kad asmenų patekti klausimų asmenų pateikti pareiškimai, kurie, kurie tampa įtariamaisiais ar kaltinamaisiais po tų pareiškimų pateikimo. Taigi tie pareiškimai negali būti naudojami prieš tos asmenys. Mes paprašėme išbraukti šią dalį, nes manome, kad įrodymų panaudojimas tokiu būdu yra susijęs su valstybių narių teisė ir tai turėtų būti nacionalinės kompetencijos dalykas. Džiaugiuosi pozityviais ženklais, kuriuos pademonstravo kolegos, kai kalbama apie Europos arešto orderį. Tik Olandijos kolegos nepritarė tokioms nuostatoms. <clears throat> Kai dėl žalos atlyginimo 13 straipsnis. Šis straipsnis taip pat yra susijęs su klausimu, kurį pateikėme teisės tarnybai. Ir tai yra susijęs su pareiškimais, kurias pateikia kaltinamieji ar su įrodymais. Galimybė atsisakyti tos teisės yra numatyta direktyvoje, tačiau visos sąlygos turi būti nustatytos atitinkamo teismo. Toliau pakeitimai konstatuojamosiams dalims. Juose siekiama užtikrinti tam tikrą e, teksto nuoseklumą. Du pakeitimai kalba apie teisininko apibriežti, advokato apibriežti. Aš pateikiau pakeitimą šią temą taip pat ir pritariu pakeitimams, kuriuos pateikė kolegos. Čia ir baigsiu ir dabar norėčiau steigti galimybę teisės tarnybę ir kolegams na, sudalyvauti diskusijoje ir išdėstyti savo nuomonės. Na, aišku, pirmiausia, norėčiau klausyti teisės tarnybos nuomonės. Ačiū. Okay, thank you very much. Dėkoju pranešėjai. Dabar norėsime išklausyti teisininkų nuomonės. Nežinau, kas atstovauja teisininkams. Prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Siūloma direktyva dėl prieigos prie advokato baudžiamojosiose bylose. Čia jūs uždavėte tris klausimus teisininkams. Dėl Šios nuostatos yra taip vadinamosios išimtinės taisyklės, kalbu apie 10.2 ir 13.3 straipsnius. Tai reiškia, kad nuostatos, kuriomis draudžiama naudoti teisės saugos institucijoms parodymus gautus iš įtariamojo asmens, pažeidžiant jo procedūrinės teisės. Kalba eina apie įtariamojo pareiškimus, dviejose situacijose. Viena vertus, dešimtojo straipsnio nuostatose kalbama apie situaciją, kai asmo pateikia informaciją teisės saugos institucijoms ir tampa įtariamuoju apklausinė... apklausos metu ir tai todėl draudžiama naudotis jo pareiškimais, jam apie tai neinformavus. 13 straipsnėje kalbama apie situaciją, kai žmogus jau yra įtariamasis dar prieš apklausimus ar kitus tyriamosius aktus ir negauna prieigos prie, teis, prie advokato. E, pagal siūlomas teisiklės negalima jo pareiškimų naudoti tokiais atvejais. Taigi dabar trumpai apibendrinsiu mūsų išvadas dėl susijusių klausimų. Pirmiausia, ar siūlomos taisyklės atitinka ES sutarčių nuostatas ir veikiančių teisės aktų nuostatas. Teisės tarnyba mano, kad nėra nuostatų nei ES sutartyje, nei sutartį dėl ES veikimo, kuriuose būtų aiškiai matoma teisinė kliūtis tokių taisyklių prieimimui. Taisyklė siūlomoje direktyvoje siekia tikslo užtikrinti abipusį pasitikėjimą tarp valstybių narių baudžiamojo teisingumo bendradarbiavimo srityje ir dėl to patenka į sąjungos kompetencijos sritį numatytą sutartyse. Be kita ko, nėra sukūriamas nenuoseklumas su veikiančiais teisės instrumentais ES baudžiamosios teisės srityje. Nėra jokių teisės priemonių ES lygmenių baudžiamosios teisės srityje, kurie apribotų galimybę priimti išimtines taisyklės priemonės abipusio pripažinimo srityje, tokios kaip Europos arešto orderis arba esminė baudžiamoji teisė, kaip kad pastaroji direktyva dėl priekybos žmogu, žm, žmonėmis, nereglamentuoja tiesiogiai elgesio teismo procesuose valstybėse narėse ir dėl to atitinka procedūrinės taisyklės. Antras dalykas, dėl teisinio pagrindo aš norėčiau pabrėžti, kad Teisingumo teismas, kalbant apie ES teisės aktų teisinio pagrindo pasirinkimą, siūlo laikytis objektyvių kriterijų, ypatingai atsižvelgiant į siūlomo teisės akto turinį ir tikslą. Išimtinės taisyklės pagal savo turinį yra susijusios su įrodymų primtinumu baudžiamosiose bylose ir tai turi tiesioginės įtakos pagrindinėms įtariamojo teisėms. Dėl to tai patenka į 88 straipsnio apriepti, kur kalbama apie tai, kad sąjunga primdama priemonės dėl abipusio įrodymų primtinumo ir nuostatas leidžiančias imtis priemonių ir užtikrinant asmenų teisės baudžiamosiose bylose. Taip pat 26, 26 komisijos pasiūlymo konstatuojamoje dalyje teigiama, kad 13 straipsnio įtraukimas į e, žalos atlyginimo, kito, atlyginimo priemonės susijęs su precedentų teisė. Na ir kalbant apie galimybę gauti teisę į sąžiningą teismą, teismą tai numatyta konvencijos šeštajame straipsnėje ir be jokios abejonės išskirtinės taisyklės turi įtakos įtariamųjų pagrindiniams teisės, bet tokių taisyklių procedūrinės garantijos, tokios kaip galimybė gauti teisininką, e, advokatą, neturi praktinės reikšmės. Išimtinės taisyklės, kitaip tariant, yra galimybė pasiekti, kad uh, veiksmingai būtų užtikrinamos teisės, kurios yra siūlomos direktyvoje ir galiausiai straipsnio 82.2.b pritaikymas yra e, pagrindinis, yra pateisintas teisinė, pateisinamas teisinis pagrindas. Dar norėčiau pridurti, kad atsižvelgiant į turinį, abi aptariamos nuostatos yra taisyklės dėl įrodymų primtinumo ir jos patenka į sutarties 82 straipsnio antro punkto A dalį, kur kalbama apie priemonę susijusią su valstybių narių įrodymų abipusių pripažinimu. Iš formuluotės aišku, kad e, įrodymų teisė patenka į sutarties nuostatas laisvės, teisingumo ir saugumo srityje. Reikia pabrėžti, kad e, straipsnis 10 straipsnio antroji dalis ir 13 straipsnio trečioji dalis patenka į 82 straipsnio antrąją dalį, jo punktus A ir B. Galiausiai atsižvelgiant į išskirtinių teisių suderinamumą su pagrindinių teisių hartyje ir žmogaus teisų teismo precedento teisę, teis, teisininkai mano, kad siūlomos taisyklės visapusiškai atspindi precedento teisę. Europos žmogaus teisų teismas sprendė šiuos klausimus savo vertinimo pagrindu, kalbant apie procedūrų sažiningumą pavienių baudžiamų bylų atveju, tačiau pateikdami argumentus precedento teisėje, e, numato bendras išvadas apie prievalės valstybėse narėse šioje srityje ir Strasbūro teismas nekarta yra minėjęs, kad bet kurio asmens kaltinamo baudžiamojo nusikaltimų teisė veiksminga gauti advokato apsaugą yra pagrindinė teisė į sąžiningą teismą. Taip pat reikia pažymėti, kad konvencijos šeštajame straipsnėje kalbama apie baudžiamosios bylos prieš teisminį etapą ir įtariamasis ga, turi gauti advokato pagalbą, pagalbos e, pirminiuose policijos e, apklausimo etapuose. Taip pat teismas e, kalb... primena ir apie tai, kad kaltinamojo pažeidžiamumas ir tai, kad teisės aktai baudžiam, baudžiamųjų, baudžiamo proceso srityje yra gan sudėtingi, tai dėl to asmuo turi, privalo gauti galimybę naudotis e, advokato pagalba kad būtų užtikrinamos jo teisės. Žmogaus teisų teismas nustatęs yra svarbius principus susijusius su pareiškimai, pareiškimais, kurio, kurie yra gaunami teisėsaugos institucijų nepažeidžiant teisės į advokatą, šie principai turi būti nepateik, ne, įtraukiami į įrodymus, kurie galiausiai pateikiami baudžiamajam teismui. Na ir savo išvadose mes paminėjome keletą ryškiausių tokių bylų - Saldots bylą, ir Panovčis bylą. Tai yra neseniai nagrinėtos bylos, kur galime geriau paaiškinti situaciją apie įrodymus, kuriuos pateikia kaltinamasis. Taigi, pirmininkė, tai yra tokia yra mūsų e, teisininkų nuomonė, tačiau, aišku, mes galėtumėme toliau atsakyti į klausimus, jeigu jūs jų turėtumėte ar jų turėtų pranešėja. Ačiū. Um, yes. Dėkoju. Matau, kad yra šeši norintys pasisakyti. Kol kas neatsiliekame nuo numatyto darbo tvarkaraščio, bet e, turime vis tiek kalbėti pakankamai trumpai, trumpai nes mūsų laukia uh, dar nemažai darbo, taigi dabar kviečiu šešėlinius pranešėjus. Dėkui, ponė pirmininkė. Kai kurie su šia direktyva susiję aspektai, kuriuos paminėjo pranešėja ponė Antonesku, e, e, taip pat e, teisinę nuomonę išdėstė teisės tarnyba. Ką galėčiau pasakyti? Galimybė gauti advokatą mm, galimybė teisė turėti advokatą yra svarbi ir turime siekti kompromisinio susitarimo. Pranešėjai jau paminėjo, kurie dalykai galėtų būti problematiškiausi. Žinome, kad kai kuriuose šalise tai gali būti susijęs su papildomomis išlaidomis, kurios nenumatytos nacionalinėse teisės aktuose. Taigi, kai kurios valstybės narės gali šį aspektą iškelti. Taip pat yra labai svarbu, kad ši teisė, teisė turėti advokatą, būtų įgyvendinta kuo greičiau per apklausas ir iškart, kai išaiškėja, kad asmo yra įtariamas dėl nusikaltimo. Taigi, ši teisė turėti advokatą yra tokia kaip ir virtuali teisė, nes ne visi suvokia, nuo kada jinai pradeda galioti. Tuo labiau, kad turime neužmiršti iki teisminio tyrimo etapo. Ponios Antonieskų pasiūlymas yra labai įdomus, e, nes čia e, šis aspektas yra susijęs ir su nemokama teisinė pagalba prieš teisminio tyrimo metu. Kalbant apie konfidencialumą. Aišku, kad per e, pateikiant kaltinimus įtariamajam, advokatas turi dalyvauti. Tikiuosi su pranešėja mums pavyks. Aš esu pateikus atitinkamą pakeitimą ir tikiuosi su pranešėja mums pavyks dėl jo susitarti. O kalbant apie tas išskirtinės taisyklės, exclusionary rules, kai kalbam apie bendravimą tarp įtariamojo ir advokato ir interesų kolizijos, tai manau nacionalinėje teisėje yra numatyta priemonių. Tam dalykui išaiškinti. jei, pavyzdžiui, pats advokatas yra įtariamasis. Tada, aišku, galima pradėti paralelinį tyrimą, bet aišku, kad tokių atvejų yra labai mažai. Bet vis tiek apie juos reiktų rimtai pagalvoti. Kad nepakirstume teisės į teisę apginti savo teisės. Toliau, nemokama teisinė pagalba. nemanau, kad šiuo klausimu ši direktyva pakankamai yra pažengusi. Komisija nori kuo greičiau susitarti dėl procedūrinių teisių, teisės aktų ir dėl to čia nepriklaus, ne, nemokamos teisinės pagalbos aspektas nėra paliečiamas, o tą reiktų padaryti pirmininkė, kolegos Aš nenustačiau kalbėjimo laiko, bet noriu, kad patys suvoktumėt, kad negalime taip ilgai kalbėti. Būkite disciplinuotesni, nes kitaip aš turėsiu nustatyti kalbėjimo laiką. Toliau, ponas Mulderis. Dėkoju, ponė pirmininkė. Kalbu Saros Latford vardu, turiu jos parengtą tekstą, jinai negalėjo atvykti, tai aš turiu pateikti jos nuomonę. Bet tai nereiškia, kad tai yra ir mano nuomonė. Labai svarbu, kad visiems asmenim būtų suteikta teisė turėti advokatą, jei jie suimami ar turi dalyvauti svarstant jų bylą teisme. Labai svarbu, kad policija neturėtų teisės apklausinėti asmenį, jam tapus įtariamuoju, nesuteikus pakankamai galimybių turėti advokatą, kalbant apie įrodymų rinkimą. Reikia, kad renkant įrodymus taip pat asmuo turėtų teisę, kad tame procese dalyvautų jo advokatas. Numatytas sąrašas šioje direktyvoje yra galbūt daugiau ribojanti priemonė, bet vis tiek geriau turėti minimalius standartus šioje srityje. Kalbant apie konfidencialumą, noriu pasakyti, kad visi supranta konfidencialumo svarbą. Ir nors esmė atrodo aiški, kai kurie konkretūs dalykai kelia problemų. Konfidencialumas tarp mm, teisininko, tarp advokato, ir įtariamojo turi būti užtikrinamas, bet šią teisę neturi būti piknaudžiaujama siekiant nusikalstamų tikslų. Kalbant apie direktyvos veiksmingumą ir apie tai, kad teismas negali naudotis įrodymais, jei jie išgauti pažeidžiant šios direktyvos nuostatas, tai aš manau, kad teismo praktika ir pats teismas turi spręsti kaip tie įrodymai buvo surinkti. Galima, aišku, numatyti ir tam tikras taisyklės, bet e, e tai reikštų, kad teismai nebeturėtų teisės spręsti dėl savo pačių darbo tvarkos. Galbūt asmo, iš, kalbant apie teisę e, susisiekti su advokatu, galima numatyti galimybę iškart įtariamajam paskambinti advokatui, bet tai turėtų būti labiau susiję su smulkesniais nusikalstamos veikos atvejais. Tiek galėčiau pasakyti Saros Latford vardu, nes jos nebuvo, yra, jos kūno nėra, yra tik jos dvasia bet norėčiau dar pasakyti ir savo nuomonę. Esu pateikęs nemažai pakeitimų ir svarbiausias iš jų sako, kad neturime persistengti, kad dėl kiekvienos smulkios, smulkaus nusikaltimėlio e, reiktų garantuoti teisę į advokatą. Dėkui žaliųjų vardu Žan Albrecht. Dėkui. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, kad noriu padėkoti ponė Antonesku už atliktą darbą. Puikiai dirbate ir manau, kad pavyks parlamente rasti sutarimą šiuo klausimu. Manau, labai gera mintis buvo ir kreiptis į teisės tarnybą, Europos parlamento teisės tarnybą dėl nuomonės. Aš pritariu pranešėjai dėl to, kaip jinai siūlo traktuoti oficialios apklausos aspektą. Ir pritariu jos interpretavimui. Aš manau, kad teisės tarnyba pakankamai aiškiai savo nuomonėje pasakė, kad Europos teis, žmogaus teisų teismas mm, šeštame straipsnėje mm, akcentavo nuostatas dėl teisės į bešališką teismą. Mes turėtume ne, nesiaurinti savo požiūrio, nes kitaip tada nukryptume nuo tos pozicijos, kurios laikosi Europos žmogaus teisų teismas. Kalbant apie įrodymų rinkimą ir apie konfidencialumą, aš manau, mūsų požiūris yra geras, dešimtos straipsnio antroji dalis su tuo susijusi. Manyčiau, kad reiktų išlaikyti tą formuluotę, kuri yra pateikta pranešinė, pranešime Ir manau, kad konfidencialumo savokos neturėtume atskiesti ar susilpninti. Reikia laikytis, rimtai laikytis konfidencialumo reikalavimų ir nenumatyti visokių galimų išimčių. O dėl teisės į gynybą, teisės į teisių gynimą, tai yra 33 straipsnis ir, kaip sakė teisės tarnyba, tai yra ne tik galimybė tą numatyti remiantis sutartimis, bet tai yra nuostatos, kurios reikalingos siekiant užtikrinti įtariamojo asmens teisės ir atsispindintis Europos e, žmogaus teisų teismo praktikoje. Taigi šią 33 dalį pranešime turėtume palikti. Dėkui, ponas Kirkofas. Ačiū pirmininkė, atsiprašau dėl savo balso. Esu peršlės, tačiau kai kas sako, kad e, mano balsas dar gražesnis negu paprastai. Pirmiausia, noriu pasveikinti pranešėją, nu, nudirbu šį darbą, labai malonu. Man tinka ši situacija, kurią esame dabar, nes buvo daug rūpinų dalykų ir gerai, kad e, teisinė pagalba buvo gauta, tačiau iš jų pasiūlymų kylantys įsipareigojimai, aišku, kainuos kaip teisininkas ir e, atstovas turiu pasakyti, kad man malonu, jog pabrėžiame būtinybę, kad turėtų būtų teisė turėti advokatą, bet ir patvirtinama, kad pranešimą galima pateikti areštavus asmenį, kad e, jie patys paskiria save teisininku ar informuoti kitus žmonės, kad jie yra areštuoti, tai yra svarbu galbūt tai egzistuoja daugelėje valstybių narių, bet ne visose. Taigi šis, šis aspektas yra labai svarbus, nepriklausomai nuo to, kada e, jau atvyksta advokatas. Taip pat yra teisė e, konsultuotis su konsulinėmis tarnybomis, jeigu viskas vyksta ne savo gyvenamoje šalyje. Man atrodo, kad išlygos turėtų būti labai ribotos, labai svarbu, kad prieiga prie teisininko e, paslaugos turi būti uždraustos, jeigu taip reikia apsaugoti baudžiamąjį procesą ar įrodyta tokia būtinybė, nes e, sustikti su advokatu yra pagrindinė teisė. Dėl patobulinimo teisė paskalbėti su advokatu telefonu. Mes to reikalavome, nes be abejonės ne visuomet fiziškai įmanoma susitikti su advokatu ir jeigu tai yra pasteisinimas Nesuteikiant tokios teisės, tai būtų neprimtina, turint e, šiuolaikinės komunikacijos galimybės. Ir jeigu, pavyzdžiui, kažkas vyksta vėlai naktį ar kaime, kur e, susitikti su advokatu fiziškai neįmanomai, tai telefonu tokią teisę galima numatyti ir tai būtų didelis patobulinimas. Man atrodo, kad laikotarpis tarp teisės saugos pareigūnų veiklos ir E, teisininko pagalbos yra labai svarbus, tuomet, kuomet yra mažai laiko yra įrodymams surinkti, turime būti atsargus, kad nepadarytume ko nors, kas užkirstų kelią tyrimui. Šių dviejų dalykų subalansavimas, tai yra įrodymų rinkimas ir teisininko įsikišimo teisė, yra tai, kur pranešėja teisingai viską numatė Ir iš esmės mes esame patenkinti esamą situaciją. Man atrodo, kad reikalas labai svarbus, iniciatyvos svarbi ir mes ir toliau remsime šį darbą. Ačiū, pane Sipel. Ačiū, pirmininkė. Pabandysiu pakalbėti tik apie 2-3 dalykus. Ir norėčiau pirmiausia padėkoti pranešėjai. Man atrodo, kad reikės dar daugiau pasikalbėti su pranešėjais ir šešėliniais pranešėjais, kad galėtume užbaigti šį darbą. Pirmiausia, norėjau aptarti teisę turėti vėlą avokatą. Nemanau, kad čia galėtų būti taikomi kokie nors apribojimai. Net jeigu kalbame apie didelius nusižengimus. Galbūt, pavyzdžiui, nusikaltimas ir nedidelis, dėl kurio aš kas nors yra apkaltinamas, manau, kad teisininko na, pareiškimai gali turėti viso, visai kitokį svorį, negali būti jokių apribojimų. Taip pat dėl formos, kaip susisiekti su advokatu. Aš neturiu savo advokato, pavyzdžiui, nes neturėjau poreikio tam. Ir e, telefonu aš, aišku, susisiekčiau su e, nepažįstamu asmeniu ir jis man duotų kažkokius patarimus Nemanau, kad e, kažkas už asmenis, žmonės turėtų spręsti, kokiu būdu jie turėtų gauti tokią, tokią pagalbą, asmeniškai ar telefonu. Mes aiškiai esame pasakę, kad, kad jeigu aš pareiškiu, kad nenoriu turėti advokatą, galiu turėti teisę pakeisti savo nuomonę bet kuriuo metu. Konfidencialumas. E, jį taip pat reikia garantuoti. Aš nematau jokių priežasčių, kodėl reikėtų taikyti kažkokius apribojimus konfidencialumui, nes būtent tik tai konfidencialumo pagrindų galima užtikrinti, kad procesas būtų sąžiningas. Manau, kad tai tinka ir sulaikymo sąlygų patikrinimui. Aš manau, kad sulaikymo sąlygų klausimas ir laikotarp sulaikymo laikotarpio klausimas. Yra tie aspektai, kur mes galėtume sutikti su pranešėje. Na ir paskutinis dalykas - įvairių priemonių sudarinamumas. Čia manau, kad turime analizuoti tekstą ir e, užtikrinti, kad būtų nuoseklus tas tekstas, kad nebūtų įvairių formuluočių. vokiškame tekste sakoma teisinė pagalba. Na, o čia mes kalbame apie teisę turėti advokatą. Man atrodo, kad tas formuluotės reikia suderinti ir pastarąją reikia e, naudoti. Taigi norėčiau, kad tos formuluotės būtų nuoseklios ir naujų koncepcijų neatsirastų. Ačiū toliau, ponas Fosas. Ačiū. Pirminkė, Norėčiau pateikti keletą komentarų apie ponios Sipel pasisakymą. <clears throat> Jeigu jai reikėtų kokią teisimą, aš galbūt galėčiau jai padėti. Dėl vokiškos formuluotė turėtų būti ne teisė advokato, o teisė turėti advokatą turėtų būti pasakyta taip. Ne vieną kartą esu sakęs, kad aš esu patenkintas projektu ir nuveiktų darbų, nes manau, kad šioje srityje e, sunku e, viską suvienodinti, atsižvelgiant į skirtingas teisinės tradicijas šalyse. Ir manau, kuomet yra pareikštas įtarimas, visai gali būti, kad įtariamasis padarys pareiškimų, kurie bus inkriminuojantis. Todėl labai svarbu, kad asmo būtų atstovaujamas advokato labai ankstyvoje sąlygoje. Dar vienas dalykas. Dėl sulaikymo sąlygų, manau, kad e, toks patikrinimas padidintų žmonių teisę į apsaugą. Taip pat esu pateikęs ne vieną pakeitimą ir visi yra skirti tam, kad būtų garantuojama tokia teisė patikrinti sulaikymo sąlygas. Ir tikiuosi, kad mes pasieksime kompromisą šiuo aspektu dėl 10 straipsnio antrosios dalies, dėl 13 straipsnio. Manau, kad šios dalykus reikia atskirti, nes, kaip sakė teisės tarnyba, nebūtinai turime aptarti šiuo čia. nebūtinai turime aptarti čia visas atskiras detalės. Tai yra susijęs su tradicinėmis sritimis ir procedūromis, kurios numatytos valstybė narių teisėje. Ir dėl konfidencialumo. Santykiuose su advokatais e, čia gali būti galimybė piknaudžiauti tokiais aspektais, tokiais atvejais. Kai kurie advokatai gali piknaudžiauti tokią informaciją, todėl išimtis turėtų būti labai ribotos. Nes tokią galimybę vis tiek reikėtų numatyti. Na ir labai trumpai dėl 126 pakeitimo, kurį patikė panas Sipel dėl sąžiningo proceso, e, kankinimų ar nežmogiško elgesio vengimo. Mane nustebino tai, kad žmonės daro prielaidą, kad, kad normalio proceso metu būtų taikomi kankinimai. Aš nekalbėsiu apie tuos e, CŽV pervežimus, e, nes čia tarsi kažkam kitam buvo suteiktos galimybės tai daryti. Na, norėčiau, kad taryba trumpai labai pakalbėtų ir pateiktų savo pastabas apie tai, kas yra būtina, nes mums reikia laikytis šios dienos darbo grafiko ir sveiki žodį panašiai. Panas Telis iš Europos komisijos. Euh, merci, Madame la Présidente. Euh, permettez-moi tout d'abord de remercier. Dėkui, ponė pirmininkė. Norėčiau pirmiausia padėkoti poniai Antonesku už savo, už jos komentarus ir pastabas dėl e, konfidencialumo, dėl e, oficialios apklausos, formalios apklausos. Per pirmąjį skaitimą e, komisija išgirdo e, nuomonę ir noriu pasakyti, kad šis tekstas, šis teisės akto pasiūlymas būtų ženklų žingsnis į priekį, lyginant su dabartinė situacija. Ir mes tuo būdu priartėtume prie e, demokratijos ir žmogaus e, teisės į galimybę apginti savo teisės užtikrinimo. 13 straipsnis. Komisija e, pritarė teisės tarnybos nuomoniai, parlamento teisės tarnybos nuomoniai, bet komisija visuomet teigia, kad čia mes nekalbame tik tai apie įrodymų primtinumo aspektus, bet apie įrodymų naudojimą apkaltinant asmenį. Ir jau dabar yra e, nacionaliniai teisėjai turi labai didelę veikimo laisvę, e, visą reikalingą kompetenciją, siekdami e, išsiaiškinti, ar įrodymai buvo surinkti visų, laikantis visų reikalingų procedūrų. Teisė turi būti veiksminga, efektyv, efektyvi ir įgyvendinama. Ir mūsų nuomonė būtent 13 straipsnis yra labai svarbus ir norėtume, kad jo nuostatos išliktų nacionalinėje teisėje ir kad le, sudarytų galimybę nacionaliniam teisėjam, aišku, prižiūrint teisingumo teismo sudaryti e, tokias teisės, kad nebūtų pažeidžiamo šios nuostatos. Ačiū ponas Sus Suskovas iš Danijos. Ačiū ponė pirmininkė. Aš irgi norėčiau pirmininkančios valstybės vardu pasakyti, kad šios diskusijos apie pakeitimus yra labai įdomios ir jos atspindi, kad Europos parlamentas taipogi mano, kad reikalinga surasti pusiausvyrą tarp įvairių interesų. Ir tai yra geras ženklas dėryboms ateityje. Aš nesu įgaliotas komentuoti ar daryti pareiškimus dėl parlamento pasiūlymų, kol, nes taryba kol kas dar rengia savo dėrybinę poziciją. Kaip tikriausiai jau žinote, tai nėra lengvas uždavinys, kadangi valstybių narių nacionalinės taisyklės gan smarkiai skiriasi šioje srityje, taigi darbas vis dar vyksta. Tačiau pirmininkaujantį Daniją mano, kad e, būtų įmanoma parengti dėrybinę poziciją dar mūsų pirmininkavimo metu. Dėl to aš e, labai norėčiau, kad ir čia, čia parlamente dėrybose būtų pasiektas rezultatas ir šis svarbus klausimas būtų patvirtintas. Taigi tiek norėjau pasakyti. Ačiū. Kągi, dabar e, žodis vėl pranešiai poniai Antonesku. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti kolegoms už pasisakymus, norėčiau padėkoti teisininkams, nes jų išvados mums e, padės diskusijose vėliau. Aš manau, kad e, buvo labai įdomu išklausyti komisijos, kuri teigia, kad e, įrodymų primtinumo ir naudojimo elementai yra skirtingi ir į tai reikia atsižvelgti siekiant kompromiso dėl kompensavimo priemonių, žalos atlyginimo priemonių. Aš visų paliestų klausimų neaptarinėsiu, tačiau e, nekalbėjau apie nemokamą teisę į advokatą, e, tai tada norėčiau poniai Lopes pasakyti, kad visiškai pritariu, kad reikalinga direktyva dėl teisinės pagalbos ir dėl to kartu su ponu Simonu Busutilu mes paprašėme komisijos savo pakeitime tokį pasiūlymą pateikti. Kalbant apie teisę į advokatą, kad ta teisė deramai būtų įgyvendinama. Taip pat kolegoms norėčiau pasakyti, kad akivaizdu, jog mums reikalinga parengti aiškę poziciją dėrybose. Negalime vien tik tai nukopijuoti tarybos pozicijos diskusijose ir dėrybose su, su taryba. Taigi mūsų pozicija turi būti stipri dėrybose. Dėl to norėčiau paprašyti kolegų paramos, bendradarbiavimo, siekiant geriausio rezultato. Kalbant apie darbų grafiką, ponė Sipel buvo teisi. Nes mums reikia numatyti susitikimus su kolegomis šešėliniais pranešėjais, kad surastumėme geriausią įmanomą sprendimą. Gal netgi dėl to reiks atidėti balsavimą. Kągi, baigiame svarstyti šį darbo atvarkės punktą. Dabar perėsime prie kito darbo atvarkės punkto. Matau, kad pono Busutilo dar salėje nėra. Bet siūlyčiau. Ar jis jau vyksta? Okay. Um, point 12 on the agenda. Dvyliktasis darbo atvarkės punktas, tarybos sprendimas, e, kuriuo dėl išorinių jūros sienų stebėjimo vykdant operatyvų bendradarbiavimą koordinuojama Frontexo papildomas Šengeno sienų kodeksas. 2010 metais Europos parlamentas nusprendė kvestionuoti šį tarybos sprendimą ir Teisingumo teismas praeitą savaitę paskelbė savo išvadas. Išvadose yra remiama parlamento pozicija. Mes dabar pakviesime Europos parlamento teisininkus pristatyti generalinio advokato išvadas komitetui. Ir tada dar išklausysime ir Europos komisijos nuomonę, pranešėjų nuomonę ir galės pasakyti ir kiti komiteto nariai. Pone Dyn iš Teisės tarnybos, prašau žodis Jums. Ačiū pirmininkė. Kaip jūs tikriausiai prisiminate, būtent šis komitetas paprašė pap anuliuoti tarybos sprendimą dėl 2002 metų 26 balandžio sprendimą dėl e, operatyvaus bendradarbiavimo koordinuojamo Frontexo. Frontexo. Plenarinis posėdis ne, posėdį nebuvo pasinaudota veto teisė dėl teisės akto prieimimo, kadangi reikalinga narių dauguma ne, nebuvo surinkta balsavimo metu. Balandžio 17-12 metų dieną generalinis advokatas pristatė savo nuomonę, kurioje yra pritariama parlamento pozicijai. Prieš perėdama prie turinio dar norėčiau pabrėžti, kad ši nuomonė nėra saistanti teismų ir nebūtinai teismas laikysis mūsų išvadų. Tačiau mes išvadoje yra pateikta detali klausimo analizė ir tai gali būti naudinga, bandant suprasti ir priimti tinkamą sprendimą teisme. Savo nuomonė generalinis advokatas paliečia du konkrečius klausimus - veiksmų primtinumas ir taip pat ar sprendimas ne, neviršijo įgaliojimų. Ir dėl bendrų klausimų, kaip esminiai elementai ir nesminiai elementai turėtų būti apibrėžimi teisės aktų kuriejų. Pirmiausia, dėl primtinumo klausimo. Taryba teigia, kad dėl to, kad parlamentas nevetavo sprendimo projekto, dėl to, kalbant apie tai, kad įgaliojimai buvo viršėmi, dabar parlamentas reikalauja, kad anuliuojamas būtų sprendimas e, tuo pačiu remdamasis tuo pačiu pagrindu. Generalinis advokatas atmeta tokį argumentą, kadangi parlamentas nėra įsipareigojęs siūlyti teisės aktų, netgi jeigu ir mano, kad yra elementų, e, kurie leistų pasinaudoti veto teisę, parlamento pozicija gali priklausyti nuo politinių priežasčių ir veto teisės naudojimas negali būti laikomas alternatyva teisiniai peržiūrai. Kitai žodžiai tariant, veto teisės naudojimas kaip reikalaujant, kad teisės aktas būtų anuliuojamas. Yra viena iš alternatyvų ir tai yra laisvanoriškai pasirinkamas veiksmas generalinis advokatas, kalba apie skirtingas procedūras, kurių galima, e, pas, kuriomis galima būtų pasinaudoti. Ir turime, reikia atsižvelgti į esamų narių skaičių, o ne balsuojančių narių skaičių. Dėl to galimybė reikalauti teisės akto nuliavimo gali būti laikoma kaip priemonė siekiant apsaugoti parlamentinės mažumos teisės. Generalinis advokatas taip pat panalizuoja, ar primtas sprendimas neviršiai įgyvendinančių įgaliojimų dėl Šengeno teisės aktų. Šiuo atveju įgaliojimai dėl papildomų priemonių susijusių su priežiūra ir regulia, reguliavimo procedūros taikymu. Tai reiškia, kad komisija gali pakeisti, pakoreguoti tuos elementus. Parlamentas teigia, kad sprendime yra elementų, kurie yra esminiai ir dėl to turi patekti į teisės aktų prieimėjų kompetenciją. Generalinis advokatas teigia, kad reikalinga atlikti tą įvertinimą ir įgyvendinimo įgaliojimų ribos turi būti įvertinamos. Advokatas teikia, kad ši politikos rytis, išorės sienų kontrolė ir kova su nelegalia imigracija yra susijusi ir su žmogaus teisėmis. Ir tai visiškai skiriasi nuo techniškesnių sričių, kaip, kad, pažiūrėjau, žemės ūkio politika, kur komisija turi didelius įgaliojimus. Ir šiuo atveju Reikia atidžiai peržiūrėti precedento teisę. Kitas dalykas - dėl es, esminių, esminių ir nes, nesminio pobūdžio. nustatant, ar priemonė yra esminė ar nesminė, tai nėra vien tik tai mechaniškai pritaikoma kažkokia tai prezidento teisės formulė. Viskas e, turi būti išplaukti iš atitinkamo veiksnių vertinimo deleguotųjų nuostatų ir pagrindinių teisės aktų. Išanalizavęs e, įvairius veiksnius, advokatas mano, kad sprendime yra griežtų priemonių, kurios sudaro esminius e, elementus. Šios priemonės yra susijusios su laivų sustabdymu, konfiskavimu, taip pat ir asmenų sulaikymu ir tų asmenų perdavimu trečios šalies valdžios institucijoms. Jo nuomonė, kur turėtų būti išlaikinami tie asmenys. Tai vėlgi yra vienas iš esminių elementų, kalbant apie išorės jūrų sienos priežiūrą. Taip pat jis teikia, pateikia štai kokius argumentus. Šios priemonės yra susijusios su pasirinkimais, sprendimais, kurie turi įtako žmogaus teisėms. Tie asmenys turi galimybę gauti tarptautinę apsaugą, tai susiję taip pat ir su santykiai su trečiosiomis šalimis. Taip pat tokių griežtų priemonių pritaikymas atvirojoje jūroje jau savaime yra susijęs su Šengeno kodekso teritoriniu pritaikymu. Yra dar keli elementai susijęs su esminiais dalykais. Yra keliami gan jautrus ir kontroversiški klausimai, pavyzdžiui, nesugražinimo principo pritaikymas tarptautiniuose vandenyse ir taip pat uh, nustatymas vietos, kur turėtų būti išlaipinamas išgelbėtas asmuo. Taip pat e, apibrieštys dėl e, sienų patikrinimų ir panašiai, tai irgi yra teisės aktų kuriejų prerogatyva. Taip pat e, generalinis advokatas pritarė parlamentui, kad aspektai susiję su operatyviniu bendradarbiavimu Frontexo reglamento rėmuose tie aspektai nepatenka į Šengeno sienų kodekso įgyvendinimo gairias. Antraje, antroje priedo dalyje kalbama apie gelbėjimo ir išlaipinimo procedūras ir tai nepatenka į Frontexo prievolės, tačiau tai yra susijęs su sprendimu, kuris gali būti priimamas pagal operatyvinį planą. Aišku, nepažydžiant ir Frontexo reglamento pastarųjų pakeitimų. Generalinis advokatas dėl to siūlo, kad sprendimas turi būti anuliuojamas, tačiau jis turėtų galioti iki tol, kol neįsigalios e, kitas teisės aktas, primtas pagal įprastinę teisės aktų prieimimo procedūrą. Jeigu teismas laikysis generalinio advokato nuomonės, tada komisija turi pateikti pasiūlymą, kaip būtų galima pakeisti tarybos sprendimą. Ir turi būti priimamas alternatyvus teisės aktas pagal įprastinę procedūrą. E, taip pat teismo sprendimas galėtų tapti svarbiu orientyru institucijoms atliekant vertinimą dėl esminių elementų ir nesminių elementų, kurie gali būti deleguojami komisijai pagal 219 straipsnį. 90 straipsnį. Taigi tokia yra generalinio advokato nuomonė. Tačiau mes galime atsakyti ir į tolesnius klausimus. Ačiū. Okay, thank you. Um, I'm going to... Dėkoju norėtume dabar suteikti žodį komisijai, poniai Emai Braun, kad jinai pakomentuotų, jeigu nori tą padaryti, nenori, tada ponas Kešmen. Dėkui. Dėkui, Megi, už puikią generalinio advokato pozicijos analizę. Tai atspindi ir mano poziciją ir komitetui Aš ją rekomendavau, šią poziciją, nors komitetas jai nepritarė. Ypač dėl primtinumo aspekto trečiojoje dalyje, kur generalinis advokatas sako, kad procedūra gali būti įtakojama politinių aspektų. Būtent tą aš sakiau. ES valstybės narės turi laikytis tarptautinės jūrų teisės, kai kalbame apie piliečių išlaip, asmenų išlaipinimą. E, kad, e, ir tam labai prieštaravo Malta ir Italija. Malta sakė, kad tos taisyklės numato, kad migrantai išgelbėti jūroje Frontexo agentūros darbuotojų turi būti gabenami gelbėjimo organizacijas organizuojančią šalį ir tokiu atveju jie atsidurtų Maltoje, nes Malta būtent tokią misiją ir šiuo atveju organizavo. Aš sakiau, kad komisija viršijo savo galės, bet siūliau priimti tą sprendimą, pritarti tam sprendimui, nes tai galėtų išgelbėti daugelio žmonių gyvybės. Mes negalime dėrėtis, kai žmonės skęsta jūroje bet buvo nuspręsta mano rekomendacijai nepritarti ir todėl jinai pateko į plenarinę sesiją. Ir kaip girdėjote, tie, kas norėjo atmesti šį pasiūlymą, nesurinko pakankamai kvalifikuotos daugumos balsų. Ponas Busutil grįžo į Lybę komitetą ir prašė, kad Europos parlamento teisės tarnyba patiktų paaiškinimą, ar visas taisyklės galime atmesti remiantis procedūriniais aspektais ir tada kreiptis į tarybą, nes manome, kad komisija viršijo savo galės. Bet komitetas taip pat nusprendė, kad sprendimo nereikia suspenduoti. Ir ponas Busutilis sutiko integruoti, įtraukti tas taisyklės į e, Frontex nuostatas. Dėkui Silvi Gilan, bet ne viskas buvo integruota. Mangozi nuomonė yra sveikintina. Aš ypač sveikinu, dabar paskaitysiu tai, kad advokat, generalinio advokato rekomendacija remiasi išvada, kurios nebūtinai prims kurią nebūtinai priims teismas, teisingumo teismas. Ir e, kad galima e, koreguoti tik tai nesminius Šengeno sienų kodekso elementus. Aš pats buvau pranešėjęs Šengeno e, sienų klaus, kodekso klausimų. Bet ar taip neįvės, bet tada Taip pat rekomendacija siekia, kad būtų išlaikyta jūrų sienų taisyklė, kol nebus jūrų sienų taisyklės, kol nebus priimtas naujas teisės aktas remiantis e, įprastinę teisėkuros procedūrą. Ir tokia yra mano pozicija, kurią, kurią pritarė kuriai pritarė mano frakcija ir komitete, ir plenarinėje sesijoje. Ponas Busutilas, ačiū pirmininkė. Pirmiausia, noriu labai smarkiai pasveikinti Europos parlamento teisės tarnybą. Noriu priminti kolegoms, kad vasario mėnesį 2010 metais ponas Lopesas Agilaras paprašė teisės tarnybos patarimo dėl tarybos sprendimo. Ir teisės tarnyba atsakė kovo mėnesį 10 metais, sakydama, kad jos nuomonė komisija piknaudžiavo savo galiomis. Ir toks sprendimas e, gali būti apskūstas teismui. Po to šis komitetas EPP iniciatyva pabandė apskūsti tarybos sprendimą plenarnėje sesijoje. kad būtų panaikintas tas e, sprendimas, reikėjo absoliučios daugumos plenarinėje sesijoje. Tuo metu rezoliucijai pritarė 339 parlamentarai. Tai yra trūko 30 balsų. Ir šio komiteto rezoliucija buvo patvirtina didelę daugumą, 339 balsais, bet ne absoliučia dauguma. Ir dėl to tarybos sprendimas politiškai, jeigu jums patinka taip, nebuvo panaikintas parlamento. Po to, kaip ponas Kešmanas teisingai pasakė, mes e, vėl patikėme komitetui mano iniciatyvą dar kartą klausimą, ar tos taisyklės turėtų būti apskustos teismui dėl to, kad komisija viršijo savo įgaliojimus ir dėl to taisyklės turėtų būti laikomos negaliojančiamis. Aš ne visiškai sutinku su to, kaip ponas Kešmanas suformulavo visą chronologiją, bet tai galbūt nėra šiuo metu labai svarbu, o rezultatas yra tas, kad e, generalinis advokatas Teisingumo teisme apskritai priemė mūsų teisės tarnybos aiškinimą ir pritarė Europos parlamento pozicijai. Taip padarydamas jis siūlo Europos teisingumo teismui, kaip buvo sakyta, kad tas taisyklės paskelbti negaliojančiamis. Kaip visi žinome, generalinio advokato nuomonė nėra sprendimas ir turime laukti galutinio sprendimo, kuris, aš tikiuosi, greitai bus paskelbtas. Bet dabar mes esame tokia situacija, ką daryti toliau. Todėl aš esu šiek tiek nusivylęs, kad komisija netgi nenorėjo šiandien pasisakyti. Aš tikėjausi, kad komisija mums paaiškins, ką jie ketina daryti, atsižvelgdama į generalinio advokato nuomonę ir jeigu ji nėra mums pasirengusi tai paaiškinti dabar, galbūt jį paaiškins, kai bus paskelbtas gautinis teismo sprendimas, nes komitetas turi e, pareikalauti iš komisijos, kad jie pasakytų, ką jie ketina daryti su taisyklėmis, kurios yra paskelbtos negaliojančiamis, bet teismo nuomonė atrodo, kad jos vis dar veikia, kol nebus pakeistos. Ir aš suprantu, kad kaip jas pakeisime, parlamentas <clears throat> turės bendro sprendimo galę. Ir tai yra viso reikalo esmė. Turime taisyklės, kurios prievarta įbruktos yra tarybos, panaudojant neteisingą procedūrą. Ir ta procedūra mums suteikia galę pritarti ar nepritarti tarybos sprendimui. Be jokios e, bendro sprendimo galios pakeisti tą sprendimą. Ir čia yra reikalo esmė. Ar parlamentas turės galę dalyvauti procese ir pakeisti taisyklės tam, kad jos, tikėkime, taptų sažiningesnėmis negu šiandien. Taigi, tokiu keliu dabar atrodo einama, tai yra aiškiai kryptis, kurią, kurios laikosi e, generalius advokatas ir manau, kad kai bus paskeltas galtinis sprendimas teisme, tai komisija turės mums pasakyti, ar ji pasiūlys iš naujo šias taisyklės, kaip galima e, greičiau kartu su parlamento bendro sprendimo galiomis, kad parlamentas galėtų per pakeitimus pakeisti tokias taisyklės, o ne tiesiog pritarti ar nepritarti. Taigi, e, aš dar kartą e, noriu pasveikinti teisės tarnybos atstovus, nuveikus tikrai labai gerą darbą. Ačiū, ponia Busitilai. Nuostabu, ką kartais gali e, nuveikti teisės tarnyba, galbūt dažniau reikėtų į ją kreiptis. Panas Kešmanas nori dar kartą kalbėti. Noriu patikslinti, nes turime visiškai tiksliai viską kalbėti. Ponas Dusitlas suklydo dėl balsų skaičiaus rezoliucijos pasiūlymą atmentant buvo balsuota 336 už Doha. Na ir tai reiškia, kad pritrūko 33 balsų, o ne 30. Ir aš tikiuosi, kad komisija galės sureaguoti tuo metu, kai teismas padarys savo išvadas, nes generalinis advokatas yra tiesiog E, patarė, pateikė savo nuomonę teisme, teismui. O e, geriausias advokatas taip pat kalbėjo apie procedūrą, ar teisinga procedūra buvo naudota, jis a, e, a, sprendė. Na ir tai yra jo sprendimo pagrindas. Jis kalbėjo apie neesminius ar nesminius elementus, bet būtent dėl procedūros, dėl kurios prieštaravo šis komitetas. Aš pritariu tiems sprendimams, tai visiškai pateisina mano situaciją, mano poziciją. Ir e, aš tikiuosi, kad e, jūros sienų taisyklės išliks. Aš atsiprašau, turiu išeiti į kitą posėdį e, su Pietų Afrikos parlamentu. Na, aš daugiau nepraš, nematau, kad kas nors norėtų kalbėti, tai manau, kad diskusija šiuo klausimu baigta. Šiek tiek mes. E, baigėme šį klausimą anksčiau negu numatyta. Mano dokumentai sako, kad e, kita dalis yra uždara. Norėčiau sužinoti kiekvieno prašymo komisijos. Noriu protokolų pasakyti, kad aš manau, kad tai yra nebūtina, bet e, priimsiu tokį prašymą. Taigi trumpa pertrauka ir tęsime po dešimties minučių.